Bună dimineața, dragi colegi! V-aș propune să începem ședința noastră de astăzi, deoarece avem o ordine. Labas rytas, gerbėjai kolegos, aš siūlau pradėti mūsų posėdį, nes šiandien mūsų laukia iš tikrųjų nemažai darbų. Ir pirmiausia, mes paskelbsime apie nuotolinio balsavimo pradžią. Ir visi, kas yra salėje, ir visi, kas dalyvauja nuotoliniu būdu, galės dalyvauti naudojant sistemą iVote. Balsuoti pradėsime 9 val. 10 minučių ir baigsis balsavimas 11 val. 30 minučių. Taigi, gerbėjai kolegos, jūs jau gavote pirmojo balsavimo rezultatus elektroniniu paštu, taigi dabar mes galime pereiti prie antrojo balsavimo. Taigi mes norime, kad jūs mums praneštumėte savo nuomonę apie pakeitimus dėl senojo kontinento, dėl, dėl pranešimų, kuris vadinasi Senasis kontinentas sensta. Ir jūs uh, turite naudoti sistemą iVote ir da, uh, jūs turėtumėt pasirinkti pirmiausia savo vardą tam tikroje skiltyje, kur yra ekrano viršuje. Po to jūs turėtumėt pas, paspausti mygtuką, pažymėti, kaip balsuojat, po to paspausti mygtuką play ir taip pateikti savo biuletenį. Ir ta sistema generuos PDF failą, kurį jūs turėtumėt pasirašyti, nuskenuoti ir atsiųsti uh, po to mūsų ofici į oficialią mūsų komiteto pašto dėžutę elektroniniu paštu. Ir mes lauksime jūsų biuletenių per nurodytą balsavimo laikotarpį, tai yra iki 11.30 minučių. Ir tik tuo metu gauti prane, laiškai bus įskaičiuoti kaip galiojantis. Po to, kai 11 val. 30 minučių baigsis balsavimas, mūsų sekretariato darbuotojai paskaičiuos balsus ir balsavimo rezultatai bus pato paskelbti raštu. Dabar mes norėtume patikrinti, ar mes turime kvorumą. Taigi norėčiau paprašyti visų paspausti mygtuką, prašau žodžio, request the flow, tam, kad mes galėtume pamatyti, uh, kiek žmonių dalyvauja šiame balsavime. Vă mulțumim, am verificat acum că s-a ajuns la quorumul necesar și prin urmă. Na kągi, da, mes turime kvorumą ir dabar mes galime pradėti balsavimą. Jums taip pat turėtumėt žinoti, kad ponia Schneider dalyvauja šiame balsavime, ji pavaduoja ponia Lins. Taigi balsavimas pradėtas ir prašau taip pat nepamiršti, kad e, savo balsavimo sąrašą pažymėtą e, reikia atsiųsti mums iki 11.30 minučių. Jeigu turite problemų, tuomet jūs galėtumėte visuomet kreiptis į mūsų kolegas informacinių e, telefonų informacinės pagalbos sąrašą ir galite skambinti telefonu 0032 228 800. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Taigi, gerbėmėjai, kolegos. Afrikinės keulių maras yra lyga, kuri plinta tarp laukinių ir naminių keulių. Ir žinome, kad labai dažnai tai yra mirtina lyga. 11 valstybių narių šiuo metu yra pastebėta ši lyga. Tai yra Belgijoje, Estijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakijoje. Ir Šiuo metu daugiausia užsikrėtusių gyvūnų yra Vokietijos rytuose. Ir kai kurie da, kai kurios šalis nebeimportuoja nebe mėsos iš Europos Sąjungos. Ir pas mus atvyko du komisijos nariai, kurie padeda mums e, Europos Sąjungai ruoštis krizėms, tai yra Bonas Francisko Rivigiero Gordero ir Žilvinas Ilevičius. Mes sutiksime jiems žodį, jie galės kalbėti septynės minutės, po to jūs galėsite užduoti savo klausimus ir jie į juos atsakys. Pirmieji pasisakys e, koordinatoriai, kiekvienam koordinatoriui bus skirta po dvi minutės, po to vyks antrasis klausimų ratas. Uh, per kurį pasisakys komiteto nariai. Atsakoma bus pato į visus klausimus. Taigi komisijos atstovai, sveikatos generalinio sekretariato atstovai dalyvauja šiame posėdėje, jie yra posėdė, jie yra salėje ir jiems iš karto ir suteiksiu žodį. Labas rytas, dėkoju ponė pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau jums šiandien papasakoti apie tai, kokia yra naujausia informacija apie e, kiaulių marą. Jūs žinote, kokia yra, iš tikrųjų jie yra, nes mano generalinis di, direktorius nekartą yra pristatęs šią padėtį jums. O šiandien aš tiesiog norėčiau jums parodyti kelias žemėlapius. Tikiuosi, kad jūs juos matysite. Aš taigi Jūs matote, kaip plinta ši lyga, kaip ji išplito nuo mūsų pastarojo susitikimo ir jūs matote, kad dabar Eurazijoje beveik visur e, yra ši lygos atveju. Ir e, iš tikrųjų Europoje šių uh, e, užkriestų teritorijų yra mažiau nei Eurazijoje, Eurazijos žemynė. Taigi mėlyna spalva yra pažymėta užkrista teritorija Europos Sąjungoje, taigi jūs matote, kad jos yra iš tikrųjų neįtin daug. Jie viską vertinsime globalių mastų. Ir dėl to be abejo galima džiaugtis, nes tai parodo, kad mūsų tarnybos e, ir mūsų gamintojai e, gerai padirbėjo ten, kad galėtų suvaldyti lygos protrukį. Taigi dabar kalbėdamas apie konkrečias šalis, apie tai, kaip keitėsi padėtis per pastaruosius mėnesius, matome, kad 12 valstybė narių yra lygos atveju. Ir kai kur, pavyzdžiui, serga tik tai laukiniai šernai, pavyzdžiui, Vengrijoje, Vokietijoje ir uh, uh, Belgijoje ir Vokietijoje. Ir taip yra dėl to, kad buvo labai sustiprintas keulių ūkių saugumas. Taip pat keulių augintojas turėjo pakeisti iš esmės savo metodus. Kai kuriuose kitose šalyse padėtis nėra tokia gera ir tai priklauso nuo kelių veiksnių. Ir to šalės susiduria su įvairiomis problemomis. Pavyzdžiui, matote, kad Bulgarijoje, Rumunijoje serga ir, lauk, ir šernai, ir dėja nemažai naminių keulių nemažai kiaulių ūkių yra užkrėsta. Tai parodo, kad gamintojams labai sunku iš tikrųjų yra apsisaugoti nuo šios lygos, nes jie susiduria labai dažnai su struktūrinėmis, infrastruktūrinėmis problemomis ir mes padedame jiems tam, kad jie suprastų, ką galima būtų daryti, bet matome, kad iš tikrųjų padėtis ten yra visiškai kitokia nei Estijoje nes Estijoje jau septyneri metai beveik, kad registruojami nauji atvejai, bet šių atvejų skaičius nuolat mažėja ir nuo 2017 metų nebuvo pranešta apie keulių, naminių keulių susirgymo atvejus. Tai parodo, kad ir tarnybos Estijos kompetentingos ir gamintojai labai gerai dirba, kad jiems pavyko sukontroliuoti protrukį ir apsaugoti savo keulių ūkius. Kaip ir pasakė de, pirmininkas, mes kalbėsime apie naujausius poslinkius ir nauj, naujausia žinia tai yra tai, kad ši lyga buvo registruota Vokietijoje dideliame ūkija. Rugsėjo mėnesį mums buvo apie tai pranešta, taigi beveik praėjo du mėnesiai. Negalima sakyti, kad buvo visiškai netikėta, nes iš tikrųjų mes e, laukiame lygos protrukio būtent toje vietoje. Ir komisija ėmėsi daugybės veiksmų, mes iš karto priimame reikalingus sprendimus tam, kad apsaugotume visą likusią Vokietijos, Vokietiją ir Europos Sąjungą ir užkristi gyvūnai ir užkrista mėsa iš Vokietijos per pirmasis lygos protrukio dienas negalėjo būti išvežta iš Vokietijos. Mes bendraviaujame su Vokietijos ekspertais, kurie labai gerai išmano, kaip lyga plinta tarp šernų. Ir tai yra ekspertai, kurie galėjo tobulintis įvairiose vietose. Ir vienas iš tų ekspertų da, labai svariai prisidėjo prie lygos suvaldymo Belgijoje. Ir uh, jie teikė pat, uh, konsultacijas uh, uh, mūsų kolegams Vokietijoje. Ne dėl to, kad jie nežinotų, kaip reikėtų elgtis, bet tiesiog jie tikrai labai pravertė praktinė ekspertų patirtis. Ir be abejo, Vokietijoje taip pat buvo pritaikytos visos priemonės, kurios yra nustatytos Europos teisės aktuose. Čia jūs matote, kaip atrodė da, da, nu, pirmojo nudvėsusio šerno liekanos. Tie kaulai buvo rasti jau būtent tokios būklės. Rugsėjo mėnesį jie buvo aptikti. Tai parodo, kad, kad lyga iš tikrųjų pateko į tą teritoriją Liepos ar, ne, ar rūpjūčio mėnesį. Čia matote, kaip keitėsi padėtis Vokietijoje. Šalia, 60 km nuo sienos su Lenkija taip pat yra dar vienas protrukis ir šiandien mums žinoma apie 90 atvejų, 85 pietuose ir 6 šiaurėje. Mes peržiūrėjome visas savo apsaugos priemonės ir už, pritaikėme regionalizavimo priemonės, jos jau yra taikomos ir jūs matote, šiame žemėlapyje, kad e, lyga palėtė tik labai mažą Vokietijos teritoriją ir tai, e, toje teritorijoje taikomi labai rimti tribojimai. Ir mes tikimės, kad visi mūsų kolegos Vokietijoje tikrai griežtai laikysis visų nurodymų. Džiaugiamės galėdami Jums pranešti, kad mums pavyko išnaikinti e, lygą Belgijoje. Jūs tikriausiai prisiminate, kad Belgijoje lyga buvo užregistruota netoli nuo sienos su Prancūzija ir Luksemburgu. Ir nepaprastai profesionaliai elgėsi ir e, miškų miškų tarnybos ir ūkininkai Belgijoje tikrai labai gerai dirbo, tenai gyvena labai daug didelė šernų populiacija, tačiau mes pritaikėme konkrečiai tą vietą skirtas priemonės, tai ir su medžioklė, ir su uh, uh, tam tikrų teritorijų aptverimu ir pagaliau mums pavyko sutvarkyti suvaldyti situaciją, taigi akivaizdu, kad tos priemonės tikrai pasiteisina ir dabar Belgija, kolegos iš Belgijos dalyjasi patirtimis su kolegomis kitose šalyse. Ir aš galiu labai ilgai kalbėti apie belgų patirtį. Ir e, iš tikrųjų tas suskirstimas į įvairius regionus yra sudėtingas. Mes pažymėme įvairias spalvą, e, įvairias teritorijas, priklausomai nuo to, ar sarga šernai ar, ir naminės keulės. Ir tai žymėme tai tam tikras spalva, tik taip ta, tai rizikingas teritorijas, tai yra tai tas teritorijas, šalia kurių buvo užregistruota, už, e, užregistruoto, užregistruoto likos atvejai. Yra įvairių priemonių, kai kurios yra privalomos, kai kurios ne, kai kurios yra patariamojo pobūdžio, kai kurios taikomos kaip taisyklės ir visos tos priemonės taikomos visoje ES teritorijoje. Jums yra žinoma apie mūsų pasira, prevencinės priemonės, pasirašymo priemonės, apie įvairias gairias, apie bendradarbiavimą tarptautinių lygmenių. Mes taip pat e, da, susilaukėme paramos ir iš aukščiausių politinių da, da, e, sluoksnių. Da, Vokietijoje per žalę savaitę vyko konferencija, kurioje dalyvavo du komisijos nariai ir trys ar keturi ministrai ir visi jie kalbėjo apie tai, kad jie yra pasiruošę remti keulių e, gamy, kiaulienos gamybą net ir lygos akivaizdoje mūsų pagrindinės, e, pagrindiniai iššūkiai. Mes norime užtikrinti, kad visi ūkiai, nuo stambių iki mažų, galėtų da, toliau da, dirbti. Ir tą mes galėsime padaryti tik tuomet, jei bus užtikrintas visiškas e, da, e, saugumas keulėse, nes, atsiprašau, ūkiuose. Toliau, šernų populacijos valdymas. Tai yra sudėtingas klausimas. Akivaizdu, kad šernų populaciją kai kuriuose teritorijose reikia e, mažinti. Ir e, vakcina, tars e, skiepai. Mes žinome, kad dar jų neturėsime kurį laiką ir todėl mes turime į tai atsižvelgti. Žmonės, kurie keliauja, taip pat turi laikytis tam tikrų priemonių. Tai yra labai svarbu, kad lyga neišplistų toliau. Ir mes dirbame, bendradarbiaujame, nuolat e, derame su savo priekybos partneriais tam, kad galima užtikrinti, kad mūsų region, regionalizavimas iš tikrųjų e, įsitvirtintų kad jis būtų, jo būtų laikomasi, nors žinome, kad kartais iškyla problemų. Ir mes esame pasiruošę toliau dirbti, toliau viską daryti kiek manoma geriau, bet akivaizdu, kad ne viskas nuo mūsų visuomet priklauso. Tai tiek. Mulțumim, domnule director, pentru expunerea făcută. O expunere extrem. Ačiū, ponė direktoriau, už įdomią prezentaciją. Dabar galime pradėti diskusijas. Visų pirma, suteiksiu e, politinių fra... žodį politinių frakcijų koordinatoriams. Aš pats kalbėsiu APP frakcijos vardu ir pristatysiu keletą minčių. Pone direktoriau, be bejonės, kiaulininkystės sektorius be bejonės yra svarbus Europos mastu. Ir ne tik, pasaulio taip pat. Mano šalyje yra tikrai svarbus. Kodėl Rumunijai nepavyksta pasiekti apsirūpinti, e, e, tenkinti savo vartojimo poreikių, nes 40 procentų e, naudojame įvežavos produkcijos. Atsižvelgiant į COVID-19 epidemiją, vartotojai tapo, tampa labai įtarus, pirkdami produktus. Todėl veikiausiai mums grėsia ta, pavojus, kad tam tikri produktai išnyks iš rinkos. Manau, kad komisijai reiktų taikyti dviejopą paužiūrį. Visų pirma, sustiprinti šį veiklos sektorių ES, ypač šalise, kurios neturi galimybių e, pagaminti pakankamai reikalingos produkcijos. Taip pat reikia konsoliduoti visas prevencijos priemonės. Rumunijoje vienas milijonas gyvūnų yra paliesti šios problemos. Turiu paprastą klausimą. Ar atlikote vertinimą, kiek skaičių nuo praėjusių metų iki šiandienos yra užfiksuota, kad būtų galima stebėti evoliuciją ES? Suprantu, kad keulių maro e, Belgijoje nebėra, bet kokia padėtis kitose ES valstybėse narėse? Kaip tos priemonės, kurių ėmėmės iki šiol komisija ir valstybės narės, ar tų priemonių pakako, ar jos buvo veiksmingos. Be abejo, mes e, vis dar laukiame, kol bus sukurta vakcina, tačiau bėgant laikui reikia objektyviai vertinti visas dėktas priemonės ir pasižiūrėti, kokiu priemonių imsimės ateityje. Ačiū ir dabar žodis kolegai iš Sosdemų frakcijos dviems minutėms. Uh, thank you, Chairman. Uh, thank you, colleagues. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Kalbėsiu lietuviškai. Gerbiami kolegos, komisijos atstovė, dėkoju, kad dalyvaujate šioje diskusijoje apie problemą, kuri trunka jau ilgai, bet neturėtų būti pamiršta kol niekas dar neįsivaizdavo, kokią samištį pasaulyje atneš koronavirusas, kiaulių augintojai jau seniai kovojo su kita pandemija, tai yra afrikiniu kiaulių maru. Liga, kuri turi didžiulį poveikį ne tik ūkiams, kuriuos paliečia tiesiogiai. Yra daug aspektų, kuriuos reikia atsižvelgti, kalbant apie šios lygos suvaldymą. Tai ir laukinių šernų populiacijos kontrolė, ir fiziniai barjerai, apribojantys paveiktas teritorijas, ir be abejo vakcinos poreikis, kurios vis dar laukiame. Tačiau šiandien norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ūkininkus, kuriems maras daro poveikį, net jei jie laikosi visų reikalavimų ir įsaugojo savo gyvulių. Vadinamoje trečioje zonoje atsidūrę ūkininkai patiria didžiulius nuostolius tik dėl savo kaiminystės jiems taikomi mėsos realizavimo apribojimai, net jei jų ūkija maro nėra nustatyta. Deja, bet dabartinė parama jiems yra nepakankamai efektyvi. Jie ateina pernelyg vėlai ir yra pernelyg maža. Klausimas. Ar galėtumėte pateikti komisijos nuomonę dėl poreikio leisti valstybėms narėms savo nuožiūra remti trečioje zonoje atsidūrusius kiaulių augintojus ir užtikrinti jiems savalaikę ir pakankamą paramą. Ačiū. Are cuvântul acum doamna Müller pentru două minute. Žodis poniai Müller, dviems minutėms. Vielen herzlichen. Labai ačiū. Ačiū visiems už tokią plačią informaciją. Visi suprantam, kad e, čia e, yra svarbi kova ir mes esame prieėmę labai aiškius sprendimus. E, kova su šernų maru yra lygiai taip pat svarbi kaip ir su keuliu. Ir galiu pasakyti, kad Nors mes išnaudojame visas galimybės, kol kas jos yra labai ribotos. Ir dabar pastebėjome, kad Vokietijoje e, maždaug yra suskaičiuoti 86 atvejai e, tikslinėse zonose, pribotose zonose, bet suprantame, kad reikia galvoti aiškių priemonių, e, reikia taikyti aiškių priemonių rinkoje, eksportą organizuojant, rinką iš karto atkreipia dėmesį apie maro atsiradimą. E, iš Kinijos, e, Pietų Korejos e, rinkos atsisakė vokiškos keulienos ir tai turėjo įtakos bendrai padėčiai pas mus. Iš Europos pusės, aišku, mes turime imtis papildomų priemonių greta nacionalinių priemonių ir tada aš norėčiau paklausti Europos komisijos, ką jie ketina daryti. Aš tikrai tikiuosi, kad mane galit suprasti. Dar mane girdite? Dabar yra taip, kad prekybos sutartyse mes nešame e, jokių regionų tikslinių atskyrę, pavyzdžiui, nenurodome, iš kurių e, regionų mėsa yra importuojama, kur ji yra gaminama. Ir dabar, kai mes organizuojam prekybą, turim e, suprasti, kad iškilus tokioms pandemijoms, tokioms krizėms reikia ieškoti galbūt tam tikrų kategorijų, tam tikrų ribų, nes kitaip uh, Mes kaip su COVID susidursim su labai rimta problema. Vokietijoje be dabar dešimčių tūkstančių keulių negalime skersti dėl e, maro atsiradimo. Mes tikrimės, kad Europos komisija imsis labai aiškių konkrečių priemonių, bet tai kokių priemonių esate numatę, ypač kuriant vakciną. Aš girdėjau, kad Kinija jau dabar e, pradėjo bandin, bandymus su nauja vakcina. Labai ačiū. Domnul David are cuvântul pentru două minute acum. Žodis ponui. Dabar aš suteiksiu žodį ponui, žodis ponui Davidui dviems minutės. Zažil od zastupcų Europskai komisija chvalų na. Du kartus parlamente girdėjau pagirimo žodžių Čekijos Respublikai iš komisijos atstovų, nes tai vienintelė valstybė, kuriai pavyko išnaikinti keulių marą. Išvardinsiu keletą priežasčių, dėl ko tai pavyko. Visų pirma, veterinarijos tarnyba puikiai dirba. Po dešimtojo dešimt, dešimtmečio jo, jos darbas tapo stabilus. Antra, visos keulės auginamos dideliuose e, žemės ūkio bendrovėse, ūkiuose, kur laikomasi visų taisyklių ir ten yra galimybė užtikrinti, kad keulės E, nesusidurtų su šernais. Subsidijų ribojimas, kaip siūloma 1096 pakeitime, kurį teikia parlamento narys Hauslingas, jiems atneš daug žalos. Taip pat yra daugybė medžiotojų mėgėjų. Beveik visi suaugę uh, tuo užsijima. Bet čia perinu prie šaunamųjų ginklų laikymo draudimo. Taigi, ar komisija rengėsi taip pat įvesti draudimą e, laikyti šaunamosios ginklus? Ačiū. Are cuvântul acum domnul Hausling pentru două... Ačiū toliau ponas Hausling, dvi minutės. Labai ačiū už e, informaciją. Man atrodo, kad susidariusi padėtis toliau kelia nerimą. Aš e, suprantu tuos, kurie sako, kad yra e, problema ir nematau, e, kokių yra pasiekimų padaryti. Yra tokių, kurie sako, kad sėkmingai su šia lyga yra kovojama. Vokietijos rinkoje yra rimtų problemų. Afrikos e, keulių maras plus korona sukelia nepaprastai daug galvos skausmo. Ir aš galiu pasakyti ir paklausyti e, kad e, Vokietijoje, tiesą sakant, gana nedidelė zona yra, kurioje E, tas maras užfiksuotas, bet visai Vokietijos keulių augintojų e, bendruomeniai dabar smogtas smūgis įtaka padaryta. E, atstumai Vokietijoje, žinia, yra santykinai dideli tarp ūkių ir ar neturėtumėm pagalvoti, kaip regionalizuoti lygos paveiktas zonas. Taip pat reikėtų suprasti, kad labai svarbus veiksnys yra E, tas, kad iš kitų e, kad kartais tos ribotos zonos yra susijusios su pasienio zonomis ir kitas e, valstybės perdoda, pernešama, tai taip yra lyga. Kaip bus su vakcina? Ar iš tikrųjų reikia daugiausiai investuoti į vakciną? Į skiepus Kinija, žinia, jau labai ilgai uh, E, toj srity dirba, bet ar tai yra geriausia strategija? Gal reikėtų ieškoti kitų priemonių, važiuoju, tvoras statyti, apribojimus, barjerus statyti, e, e, fizinius barjerus. Ar tai nebūtų sėkmingiau, apribojant lygos plitimą? Kaip toliau dirbsime? Ar E, šernų populiacijas pavyks sumažinti. Žinau, kad tai nėra lengva, tai yra nepaprastai sunku. Kitas klausimas, kaip mes padėsim tos valstybėms, kurių ūkininkai labiausiai nukentėjo. E, nes tie ūkiai nebeišgyvens, jeigu mes jiems nesuteiksim pagalbos. Reikėtų pažiūrėti, kaip e, mes jiems galėtumėm padėti. Žinau, kad Vokietijoje yra labai daug keulių, kurių dabar negalime skersti dėl maro atsiradimo. Ir e, dabar padėtis darosi kritiška. Ką Europos komisija ketina labai konkrečiai daryti? Ar bus siunčiami kažkokie e, konsultantai ar inspektoriai, kaip e, bus valdoma krizė, kokių konkrečių priemonių numatote? Ačiu. Domnul Kuzmiuk, acum pentru două minute are cuvântul. Ponas Kuzmiuk, žodis jam. Pone pirmininkė, ačiū. Kolegos, Mano nuomonė, tai rimta problema. Ypač kalbant apie e, skirstimą į regionus pagal e, keulių maro paplitimą. Kaip direktorius sakė, ši lyga egzistuoja ES jau daugelį metų. Tai reiškia, kad mes turime nemažai patirties, kaip kovoti su ją, kai, kai ji paliečia šernus, bei kaip turėtų elgtis keulių augintojai. Taigi patirties turime ir tai reiškia, kad mes galime sustabdyti šią lygą, nes ji braunasi ir į kitas ES dalis. Egzistuoja įvairios, įvair, visur saugom apsaugos zonų ir stebėjimo zonų kai pastebime sergančius, kai aptinkami sergantis šernai tose teritorijose. Ir ypač, kai daugiau tokių sergančių gyvūnų aptinkama. Taigi, kaip su prevencinėmis priemonėmis? Kai kuriais atvejais Lenkijoje tos zonos apima visas vaivadijas, visus administracinius rajonus. O didesnės nei mažesnės administracinės teritorijas. Ir kaip sakiau, lygos atvejų skaičius auga. Nežinau, ar bus galima toliau e, taikyti apribojimus, nes apribojimai yra didžiulė našta gamintojams, e, tai atneša didelių problemų, bandant parduoti gaminius iš teritorijų, kuriuose yra virusas. Ir žinoma, pastebėjome, kad problema egzistuoja ES viduje, taip pat Kinijoje. Ir jeigu egzistuos tie labai dideli rajonai, regionai, kuriuose ne, negalima gaminti saugiai tų gaminių, tai atsilieps produktų pardavimui. Ir norėčiau žinoti, ką komisijos atstovas pasakytų šią temą. Todėl gal mes turėtume tikslingai toliau tas zonas skirstyti. Toliau ponas Flanagan, dviems minutėms. Ačiū. Man neprireiks dviejų minučių. Visi klausimai jau buvo užduoti, kuriuos aš norėjau užduoti. Noriu padėkoti komisijos atstovai už paaiškinimus, bet norėčiau e, pratesti žaliųjų frakcijos atstovo mintį. Kas konkrečiai bus daroma, kad būtų sutikta pagalba žmonėms, gamintojams? Tai vienas dalykas. Svarbiausia, kad būtų sutikta pagalba tiems, kurie labiausiai nukentėjo. Man įdomu žinoti, kokios priemonės planuojamos šiuo atveju. Mergem acum mai departe cu doamna Cristina Schneider pentru... Ačiū, tęsime. Toliau ponia Schneider vieną minutę. Ja, guten Morgen. Labas rytas. Jau teisingai buvo pasakyta, Afrikos, afrikinis maras e, į Europą atėjo ir daro grėsmę ištisoms ūkininkavimo šakoms. Rimtų problemų iškyla dėl to, kad ypač trečiosiuose šalise darosi nebetoleruotina padėtis, ypač iš turiu galvoje čia Kinija. Ir todėl mes pradam čia kalbėti apie regionalizacijos būtinybę. Kokių priemonių katina imtis Europos komisija, būtent kurioms e, e, valstybėms, tose valstybėse narėse, kurioms labiausiai reikia pagalbos. Kaip konkrečiai jūs galvojate organizuoti finansuoti regionalizaciją, kokių konkrečių uh, priemonių regionams ketinate numatyti. Kitas dalykas, kai bus vakcina, uh, greičiausiai uh, tai neteis anksčiau kaip kitų metų pabaigoje, vis tik dar iškils nemažai sunkumų. Kokių konkrečių tikslų esate nusimatę vakcinacijos ryte, srityje. Europos komisija ar yra numačiusi kitų apsaugos priemonių e, marui apriboti. Kitas dalykas, mano pačios valstybė, federalinė Vokietija, irgi e, imasi uh, daryti viską, kas įmanoma, stengiamės, kad e, galėtumėm greitai sureaguoti. Pirmiausia, turi būti užtikrintas deramas finansavimas ir numatytos priemonės turi veikti greitai ir nebiurokratiškai. Todėl mes norime kreiptis ir Europos komisiją, kad priemonės, kurios yra dabar kuriamas, būtų supaprastintos ir jas būtų galima lengviau pritaikyti. Timpul de vorbire, deoarece în caz contrar nu se putem... Prašyčiau visų laikytis pasisakymui skirto laiko, nes kitaip neturėsime galimės išklausyti komisijos atstovo atsakymų. Pone Klara Agilera, vienai minutį toliau. Gracias, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui e, Delereche dele iš Sant direktorato ir užduoti klausimą. Man atrodo, kad e, visi matome, kad situacija kelia susirūpinimą. E, tačiau e, tas susirūpinimas yra nevienodas valstybėse narise. Jau kurį laiką akcentuojama, kad kai kuriuose šalise kontrolė yra mažesnė, pavyzdžiui, Rumunijoje ir Bulgarijoje. Joms reikia papildomos es paramos, kad tos šalis galėtų e, geriau kontroliuoti, kaip pavyzdžiui, Estija. Ir e, reikia ar ketinama padėti valstybėms, kurios turi konkrečių problemų, didesnių problemų. Taip pat ar ketinama bendrai dirbti, e, kuriant vakciną, nes vakcina, nenau, tar, tas maras nenaujas dalykas, jis mano šalyje egzistuoja daugelį metų. Taip pat ar ketinama, yra ketinama pakeisti įstatymus, pakeisti galiojančius teisės aktus. Ponas Lazara, vienai minutiai. Gracias, presidente. Eh, Ačiū pirmininkė. Patesiu kolegės Klaros mintį. E, Ispanija junta, kad e, maro e, pasakmes gali būti e, pražutingos, nes Katalonijoje teko išskersti labai didelę keulių bandą prieš keletą metų ir matome, kad e, toliau maras plinta ir virusas ir pandemija nepadeda, aišku, tam Matėme iš e, informacijos pateiktos, kad situacija aiški. Jūs sakėte, kad reikia kontroliuoti e, šernų populaciją, tačiau valstybėse narėse ta, ta, ne visur ta, ta populiacija kontroliuojama. Ir tose šalise, kur tai ne, nekontroliuojama, kur ne, nesekama šernų populiacija, komisija rengėsi suteikti pagalbą tokiams valstybėms narėms, tai, tai darant. Antrų un minut are cuvântul. Toliau ponas Kalinovskis. Vieną minutę iš EPP. Labai ačiū. Turiu klausimą Europos komisijos atstovams. Dėl gamintojų e, tose zonose, kurios įeina į e, regionalizacijos zonas taisyklės. Mėlynos zonos buvo gana ilgą laiką jau taikomos. O kaip dabar bus su tais protrukiais? Nes kalbamegi ir apie naminės kiaulės ir laukinius šernus. Per inspekcijasgi šernų nepatikrinsi. O tose zonose, apie kurias aš kalbu, dažniausiai šernai yra užsikrėtę. Mes žinome, kad mėlynųjų zonų taisyklės rodo, kad ten tų šernų turi būti daugiau negu raudonose zonose. Inspekcijos yra vykdomos, tačiau išlieka ūkininkų, kurie ir toliau augina keules, bet jiems didelį įtaką daro tai, kas vyksta kitur ir kaip jie gali parduoti savo produktą. Ačiū. Rope pentru minut are cuvânt. Ponas Rope, prašau.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 Ir dabar pastebėjome, kad e, dėja kai kuriuose zonose, pavyzdžiui, Vokietijoje, to e, keulių maro atveju vėl atsiliko. E, 37 atvejai vienoje zonoje buvo nustatyti ir paaiškėjo, kad 64 km e, ta lyga išplito per mėnesį. E, Aš žinau, kad Vokietija daro, ką gali. Yra numatyta 240 km e, fizinis barjeras ties Lenkijos sieną, tačiau realiai e, kol kas e, mūšis pralaimimas. Aš esu iš Prancūzijos, esame Vokietijos kaimynai ir jeigu ši lyga plis, labai rimtų padarinių pajaus ir mūsų keulių augintojai. Todėl aš norėčiau paklausti komisijos, kokias strategijas bus taikoma. Uh, E, kaip bus e, barjerai statomi, e, kaip bus stebėjimas organizuojamas ir kaip bus, elgiamas, bus daroma su vakcina. Da, mulțumesc și eu. Uh... Labai ačiū. Taigi, dabar ponui Ropiai vienas minutė, viena minutė. Aveți cuvântul, domnul Ropiai. Gudai. Labai ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, klausimas yra pakankamai svarbus ir senas. Praeitą kadenciją daug diskutavom ir dėje nuo 14 metų, kada prasidėjo šitą problemą Baltijos šalyse ir Lenkijoje, tai šiandieną jau turim 12 šalių ir situacija, na, kaip čia pasakyti, plečiasi, blogėja. Tai iš tikrųjų manau, kad e, reikia e, e, ieškoti efektyvesnių priemonių. Ir tose šalyse, kur visą šalį yra apėmęs keulių maras, manau, kad be vakcinos nieko nebus ir mes turėtumėm stipriau padirbėti su vakcina ir aš norėčiau daugiau sužinoti apie situaciją su vakcina. Antras dalykas, daug šalių sunaikino keulių. Pavyzdžiui, Lietuvoje jau per tą laiką sunaikinta apie 60 tūkstančių. Įdomu, kiek viso ES sunaikinta. Tai yra didžiuliai pinigai arba didžiuliai ištekliai. Ir trečias dalykas, manau, kad labai svarbu padėti tom šalims, daugiau padėti stipriau kurios negali pačios apsirūpinti šimtu procentų kiauliena kurios turi importuoti nes sutrikus į reiškia tiekimo sistemom tose šalyse bus labai didelių problemų ačiū Mulțumesc și eu. Dau acum cuvântul. Uh, uh Labai ačiū. Dabar aš norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovui ir prašyčiau jūsų iš tikrųjų kalbėti apie e, šernų populacijos problemą daugiausia. Koncentruokite dėmesį į tai, nes tai yra viena iš rimčiausių problemų kovojant su, problem, su, su, su šiuo maru. Ar yra kažkokių konkrečių mechanizmų, kažkokių priemonių, kurias galėsite pritaikyti, e, kurios galėtų uh, kuo geriau e, pasiekti e, valstybių narių šernų populaciją, kad mes galėtumėm kažkaip tai nuo jų, juos apsaugoti nuo tos lygos. Prašom žodis jums. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū gerbėmiams parlamento uh, nariams už klausimus. Pereisiu, peržvelgsiu juos visus vieną po kito. Akivaizdu, kad uh, čia uh, auditorija jau labai gerai susipažinusi yra su afrikiniu keuliu maru, nes klausimai buvo labai konstruktyvus. E, pirmiausia, norėčiau pirmininko klausimą atsakyti, kokiu konkrečiu priemoniu numatome dėl lygos e, e, apribojimo ar išnaikinimo. Vakcinos neturim. Kai tik atsiras vakcina, jeigu ji pasiteisins, Tada žiūrėsim, ar mes ją galim taikyti šernams. Neaišku, ar šernams e, veiksminga bus ta vakcina. Tai yra la, e, kita problemos pusė. Akivaizdu, kad reikia mažinti populiacijos tankį. Šernus reikia išnaikinti daugelį zonų. Kad taip atsitiktų, e, priemonių turim labai nedaug ir ne visas jas galima visur pritaikyti. Šaudimas, medžiojimas, tvarų statymas ir, aišku, moksliniai tyrimai, mokslininkų uh, tyrimai, kaip sumažinti šernų populaciją, kuo mažiau pakenkiant jiems. Ir kalbant apie gamtos tvarumą, nuodijimo negalim taikyti, negalim jokių radikalių priemonių pritaikyti. Tačiau ypač Čekijoje mes pasimokėm nemažai. E, gerbiamas parlamento narys apie tai kalbėjo. Neseniai e, Belgijoje mes e, pritaikėme priemonės, kurios buvo veiksmingos, taigi kažką padaryti galima tvarų strateginis statymas, susipažinimas su šernų elgesiu, susipažinimas su miškų struktūra, išsiaiškinti, kur yra šernų uh, susitelkimo zonos. Tai yra labai svarbu. Todėl mes remiame valstybės narės e, jų priemoniuose. Tuo pat metu darome spaudimą joms, kad jos veiktų daugiau. Tai yra prievalė visoms valstybėms narėms ir ji išliks visoms valstybėms narėms. Jos privalo sukurti specifinius konkrečius nacionalinius planus, kurie leistų suvaldyti, apriboti šernų populaciją. Tai gal pasakytina ir apie uh, E, paveiktas zonas rytinėje Europos dalyje ir kol kas nepaveiktas zonas vakarų Europoje. Ir taip aš atsakau turbūt į gerbiamą parlamentaro klausimą. Visi turėtų susikurti aišku planą atsižvelgdami į savo šernų populiacijas. Visose valstybėse narėse turėtų būti atliktas tam tikras šernų surašymas, jeigu taip galima pasakyti. Reikia sužinoti, kuriuose zonose šernų yra daugiausia ir suvokti, kurios priemonės yra naudingiausios. Mūsų nuomonė, medžiotojai čia atliks nepaprastai svarbu vaidmenį, nes visuomet ra raginame medžiotojus bendradarbiauti. Mes nenumatome medžioklės ribojimų, nebent tai bus būtina, ypač e, tose zonose, kur, e, kur lyga e, yra. Dėl laukinių šernų Rumunijos padėtis nėra gera. 800 atvejų šiais metais užfiksuota. Bandome paremti Rumuniją. Žinome, kad padaryti reikia labai daug. Kol kas pritaikytų priemonių nepakanka. Rumunija turi struktūrinių pokyčių ieškoti ir juos pritaikyti. Nusintėm savo ekspertų, keletą kartų jie jau buvo nuvažiavę, paskutinį kartą e, į labai svarbų e, renginį e, birželio mėnesį. Tai buvo komanda, kuri posėdžiavo COVID sąlygomis nuotoliniu būdu ir galvojame, kaip galėtume skurti struktūrinės priemonės uh, E, keulienos e, ir keulių ir šernų populiacijai Rumunijoje ir kaip užtikrinti e, tvarumą ypatingomis priemonėmis. Keletas parlamentarų klausė apie ilgalaikius apribojimus pagal trečią dalį. Kodėl tam tikros zonos yra labai didelės ir kodėl apribojimai yra taikomi tokį ilgą laiką. Taip, kartais tos ribojimo zonos yra labai didelės, kaip kad Rumunijoje, ir apribojimai yra taikomi visos valstybės lygių. Lenkijoje, vavadijų lygių yra taikomi apribojimai, bet e, mes norime pasinaudoti būtinomis pajėgomis. E, kartais e, Lenkijoje mes, pavyzdžiui, einam vienose valdybės lygmenių, komunos lygmenių veikiame. Norime E, ieškoti galimybių apriboti tą zoną, sumažinti tą zoną. Su, su savivaldybė atstovais kalbam apie tai, bandom išsiaiškinti, kokios yra realios ribos. Skirtingos normos yra taikomos priklausomai nuo lygos išplitimo masto ir apribojimus stengiamės išlaikyti tiek, kiek jų reikia. Jeigu išsiaiškinam, kad lyga išnyko ir grėsmės nebėra, tada galima, aišku, ir palikti dar vienų metų tam tikrą uh, pereinamąjį etapą. E, Belgijoje, pavyzdžiui, vienerių metų pereinamasis etapas buvo pritaikytas ir dabar netrukus jis bus panaikintas. Arba galbūt, kaip kad darėme Čekijoje, tas laikas turės būti trum, trumpesnis. Bet viskas turi būti iš tiesų aišku. Mes turime tikrai žinoti, kad ta lyga išnyko. Ne Europos komisija tą gali padaryti. Valstybės narės pačios turi tai išsiaiškinti. Mes kliučių nekūrėme netaikome jokių biurokratinių problemų. Mes stengiamės važiuoti į vietą ir jeigu tik pamatome, kad padėtis gerėja, stengiamės apribojimus mažinti. Kai kuriais atvejais, kai padėtis yra iš tiesų labai sudėtinga, e, siunčiame uh, į vietą mūsų inspekcijas. Ne popierinis tai yra darbas. Mūsų ekspertai važiuoja į vietą ir žiūri, kaip kas iš tiesų yra. Ir jeigu e, matome, kad lyga neišnyko, tai pribojimai lieka. Taip pat buvo patiktas klausimas apie tai, kokią paramą teiksime gamintojams ir administracijai. Dalis biudžeto yra e, Santė generalinio direktorato rankose ir iš tos sumos mes 200 milijonų praeitais metais skyrėme ūkininkams už nuostolių kompensavimui, kai jiems reikėjo išnaikinti savo keules. Paprastai e, gyvūnai yra naikinami tik tada, jeigu jie serga ar, arba yra užsikrėtę. Ir Europos mokesčių mokėtojai už tai sumoka. Mes finansuojame daug plataus masto priemonių, informavimo kampanijas. Mes dabar vertinam kaip tik tai padėti Vokietijoje ir aš esu tikras, kad e, mes tęsime e, tą tvorų statymą Vokietijoje, kaip kad e, anksčiau jau yra daryta. E, Belgijoje buvo daug tvorų pristatyta. Taigi labai daug priemonių turime. Bet kaip parlamentas puikiai žino, mes turim galvoti apie įvairių priemonių suderimą. Pavyzdžiui, pagal kaimo plėtros priemonės fondai ateinantis iš uh, E, bendro žemės ūkio politikos yra labai svarbus. Mes kalbam apie saugumą, bet mes turim kalbėti ir apie tvarumo užtikrinimą. Arba e, ūkiai turi biologinio saugumo priemonės pritaikyti, arba jie išnyks. Nėra prasmės mesti pinigus e, ūkiams ar holdingams, kurie biosaugumo priemonių netaiko. Mes raginsim kitaip žalingą ES ekonomikai veiklą. Jeigu biosaugumo nėra, tai uh, jokių paskatų gamybai nebus taikoma. E, Visai lie klausimų dėl vakcinos. Vakcinos dar nėra. Ir greičiausiai artimiausiais mėnesiais, tik, tikrai nebus per artimiausius mėnesius, greičiausiai net ir per artimiausius metus neatsiras dar ta vakcina. Yra investuota gana daug pinigų per pastarosius 15 metų į vakcinos kūrimą, tačiau vakcinos vis dar nėra. Arba nepakanka mokslininkų pajėgų, arba galbūt net yra neįmanoma rasti vakciną. Tokios galimybės net meskim. Yra lygų, kur, nuo kurių vakcinos negali būti ir niekada neatsiras. Gali būti, kad afrikinis šio keulių maras toks yra. Bet e, tai e, mums e, netrukdo pritaikyti tas priemonės, kokias mes turime. Pirmiausia, saugumo priemonės ir regionalizacija. Paskutinės, paskutinė išmoka ES konsorciumui, kuriančiam vakciną, buvo 10 milijonų eurų numatoma, kad jie savo e, projektą baigs po dviejų metų. Jeigu per tą laiką dar vakcinos nebus, tai visi mes busim nelaimingi, bet tai nereiškia, kad mes negalėsim išnaudoti visų sukauptų žinių kovai su lyga, net jeigu vakcinos nesiras. Buvo pateiktas klausimas dėl tarptautinės prekybos. Ką mes darome, kad užtikrintume, jog regionalizacija mūsų prekybos partneriai pripažintų? Viskas e, labai paprasta, darom viską, ką galim, sėdam ir deramės Kartais pavyksta. ES tarėsi su Kanada, su Čile, su Nauja Zelandija, susitarė, tos valstybės mūsų regionalizacijas principus priima ir nieko nebejoja. Mes tik suteikiam būtiniausią informaciją ir tos valstybės importuoja mėsą iš neinfektuotų, ne, neužsikrėtusių regionų ES. Jie mumis pasikliauna. Uh, Bet yra valstybių, kuriuose tai nekreipia dėmesio. Mes bandom su jais dėrėtis, e, jie linksi galvom, bet kai viskas baigėsi, vėl pradeda purtyti galvas. Ir tada viskas paaiškėja, kad e, E, santė generalinis direktoratas neturi pakankamai galių, ar net visa komisija neturi pakankamai galių įtikinti tuos priekybos partnerius, kurie nėra pasirengę tikėti mumis. Aišku, tai nervina mus visus. Priekybos e, generalinio direktorato kolegos investuoja nepaprastai daug resursų, lobistinė veikla vykdo, dėrybas vykdo, aiškina. Kartais jiems pavyksta pasiekti rezultatų, kartais ne. Mes, e, Europos komisijos veterinarinė atšaka, darome, ką galime Ir kai nuvažiuojam, pavyzdžiui, į Kiniją, mes nemažai uh, streso patiriam, matėt patys žemėlapius, ilgai deramės, ilgai taramės, pasiektas rezultatas nulis. Darom, ką galim, bet e, sėkmės užtikrinti negalim. Noriu užbaigti savo dešimties minučių pasisakymą. Tikiuosi, kad atsakiau didžiąją dalį klausimų, galbūt e, šiek tiek chaotiškai. Uh, Ir aš dabar noriu išreikšti pagrindinį savo susirūpinimą. Pagrindinis susirūpinimas yra tas, kad daugelį ES zonų reikia keisti kiaulienos gamybos metodus. Turim kalbėti apie modernę, tvarę kiaulininkystę, nesiš, nepriklausomai nuo to, kokio, ū, kokio dydžio ūkis. Turime užtikrinti tvarų ūkininkavimą su visomis biosaugumo priemonėmis, neprasvarbu koks ūkio dydis. Uh, E, jeigu kalbam apie nepakankamą tvarumą, tai nereiškia, kad e, maži ūkiai to negalės e, padaryti. Mažų ūkių su trim keuliam ES nebereikia tą galiu pripažinti. Tai yra labai rimta problema, nes jie kartais netaiko būtiniausių priemonių, bet gali sukelti grėsmę stambiems ūkininkams, pavyzdžiui, toje pačioje savivaldybei. Ir dėl to, kad ūkis yra toks mažas, jie tų apribojimų ar biologinio saugumo reikalavimų negalės įdėkti. Atsiprašau, kad taip atvirai kalbu, bet tokių smulkių ūkių mums nereikia ir pasaraisiais metais mes tą labai aiškiai supratom. Ačiū. Da, mulțumim foarte mult și noi pentru explicațiile pe la. Dėkoju, dėkoju Jums už visus Jūsų paaiškinimus, atsakymus. akivaizda, kad ir mes, ir valstybės narės dar turėsime da, atsižvelgti į viską, kas buvo pasakyta, apsvarstyti gerai. O dabar aš siūlau perėti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie komisijos pareiškimo. Bendrausime su Žemės ūkio generalinio direktorato atstovais ir mūsų pirmininkas ponas Lins nusprendė, kad šis posėdis turėtų būti uždaras ir mes tam pritarėme ir mes aptarsime įvairius prekybos ir žemės ūkio klausimus.